Padėtis ir kultūros paveldas Kašgare, Xinjiang Uguro autonominėme regione, Kinijoje. Pirmiausia, ponui Keleriui žodį suteiksiu. Minutė viena. Ačiū, pirmininkė. Uigūrai tapo mažumas savo istorinėje tėvinėje. Jiems reikia tarptautinės paramos, kad galėtų jie išsaugoti savo kultūrą ir tapatybę. Dabar matome, kad Kažgaro miestui iškilo grėsmė. E, pagal modernizavimo programą numatyta sugriauti, nugriauti maždaug 85 procentus senųjų namų Kažgare, kuriuos reik, turėtų pakeisti daugia aukščiai, daugia bučiai namai. E, Kinija bando įtikinti mus, kad viskas bus gerai, bet pirmiausia, jie turi uh, įtikinti e, tą mažumą, kad jos kultūra bus išsaugota, kad kalba, ta kalba bus mokomi vaikai mokyklose. Kinijos valdžia turėtų pagalvoti, kaip reikėtų išsaugoti istorinį kraštovaizdį ir aš e, siūlyčiau e, Kinijos valdžiai pagalvoti, kad kažką reikėtų prijungti prie UNESCO e, šilko kelio projekto, kuris e, apjungtų keletą miestų. Ačiū. Pane Šakė, vieną minutę. Komisarė, mėly kolegos, po reformos ir plėtros pavadinimu senovinis e, šilko, mies, šilko kelio Kažgaro miestas yra naikinamas. Naikinamas paveldas ir uh, Taip pat šie pastatai yra labai svarbus uigūrams ir Kinijos kultūriniai įvairoviai apskritai, kuri dabar yra naikinama. Kinija paspartino pastangas tam, kad būtų stiprinama politinė ir pasaulinė diplomatija, tačiau nėra atsižvelgiama į kultūrinės įvairovės klausimus. Kalbant apie ekonominės galimybės ir tvarius santykius su pas, kitomis pasaulio, kitais pasaulio regionais, reikia gerbti mažumas, tai yra esminis dalykas. Mes raginame Kinijos vyriausybę įvertinti galimybę ir įtraukti Kažgaro miestą į Kazakstano, Kirgistano, Tačikistano, Uzbekistano šilko kelio UNESCO saugomus, saugomus regionus ir siekti, kad tai būtų veiksmingai gyvendinama. Dėkoju. Frau Kollegin Šakė, es folgt Frau Kollegin Geringer de Oedenberg für eine. Ačiū poniai Šak, dabar ponia Geringer de Oedenberg. Dėkuoju, šiandien kalbame apie mažumas Kinijoje, o vos prieš e, porą dienų buvo padarytas e, Dalai Lamos sprendimas apie tai, kad jis nebebus Tibeto e, dvasinių religinių lyderių. Dabar kalbame apie uigūrų mažumą. E, tai yra musulmonų mažuma. Kinija sako, kad kovoja su terorizmu kartais. E, tuo prisidengdama ji naikina kultūrinį paveldą numatomi pokyčiai Kažgaro mieste, e, numatoma sugriauti senamiestį. Tai yra vienas iš įdomiausių musulmonų architektūros pavyzdžių Centrinėje Azijoje. Milijonai turistų atvyksta kasmet į tą miestą ir jisai turėtų būti trauktas į UNESCO e, sąrašą, e, paveldo sąrašą kultūrinio. Kinijos valdžia te turėtų to tik tai panorėti ir Kinė taip pat turėtų gerbti mažumas ir e, saugoti kultūrinį paveldą. Dėkuoju. Pone Briopels, vieną minutę prašom. Dėkuoju. Aišku tai, kad Kašgaras yra puikus uigūrų kultūrinės e, tapatybės dalis ir simbolis. Neseniai aš e, dalyvavau konferencijoje Briuselyje ir galėjau išgirsti apie tai, kokį neigiamą poveikį turi Kinijos e, greunamiai veiksmai uigūrų kultūrai. Kalbama apie visuomenės saugumą, bet dabar iš tikrųjų, jeigu bus tas planas įgyvendimas, pusė miesto bus sugriauta. Mes turime e, veikti, kol nėra per vėlu. Reikia kritikuoti Kinijos vyriausybę dėl to, kad ji um, užuot malšinusi demonstracijas, kaip kad buvo prieš dviejus metus palaikytų dialogo su uigūrais, reikia stiprinti ekonomiką šiame regione, kad būtų galima, skatina, galima paskatinti e, vietos ūkį Bet šiandien, kas vyksta, yra visiškai priešingai. Kinijos valdžia greuna kažgarą ir nesudaro jokių galimybių kažgaro ir uh, gyventojams uh, imtis no, kokios nors veiks, veiklos. Šis miestas turėtų būti UNESCO paveldo dalimi, o dabar matojo, ką daro Kinijos komunistų partija su kultūrinė įvairovė. Dėkoju, ponė Brepels. Vieną mintį ponui Tenokui. Pone pirmininkė, ES moto yra vienybė įvairovėje, dėt tas moto neatsispindi Kinijos šalyje, kur jos vadovai siekia vienybės ir nenori įvairovės. Be jokios abejonės bandymai daugumos kultūrą primesti mažumoms labiausiai apgyvendintoje pasaulio valstybėje sukelia didelį pasipiktinimą. Mes žinome, kad senovės budistų Tibeto kultūra yra engiama ir panašu, kad tas Damoklo kardas pakybo virš Kažgaro miesto. Tūkstantį metų Kažgaras buvo klestintis šilko kelio miestas, kur klestėjo kultūra, o dabar susiduria su baise naikinimo problema, tai yra Pekino, Pekino bandymai užgneušti separatistus. Aš nepritariu separatistams, kur, kurių dalis yra susijusi su Al-Qaeda, bet paraginčiau Kinijos vyriausybę permastyti savo veiksmus. Kažgaro miesto sunaikinimas tik dar labiau puoselėtų ryštą tuo, kurie no, nori pasikliauti smurtu ir taip kovoti su valstybe. Ačiū ponui Tenokui, dabar ponas Tavarės dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė. Mili kolegos, atvirai pasakius iš trijų skubiai spręstinų klausimų šiandien po piet. Būtent šio klausimo atžvilgiu mes esame visiškai bejėgiai. Europos Sąjunga turi moralinį autoritetą ir gali bandyti pasiūsti savo žinę. Tačiau, kai kalba pasisuka apie Kiniją, nereikėtų pamiršti, jog tai, kas šiandien išsakyta yra šioje salėje, bus įgyvendinta valstybių vadovų. Štai pavyzdžiui, pono Sarkozy, ponios Merkel ar Portugalijos vadovų, kurie, kaip žinia, ėmėsi tam tikrų priemonių Lisabonoje. Mes niekaip nesugebame išbristi iš tokios situacijos, nes Atrodo, kad e, parlamento balsas sunkiai girdimas yra ne viename Kinijos regione. Na ir Ugūro atveju yra ne kitaip. Reikia, kad šiame regione būtų laikomasi elementarių kultūros apsaugos principų. Tačiau viskas juk priklauso nuo mūsų valstybių narių vadovų. Reikėtų gal pagaliau liautis žavėtis ir pagaliau reikėtų pasinaudoti savo moraliniu autoritetu ir galbūt pakeisti požiūrį į Kiniją. Ačiū ponui Tavarės. Na, o Dabar ponas Poselt, EPP frakcijos vardu. Uigūrai nėra mažuma. Tai yra tauta gyvenanti palei šilko kelią. Jau iš tiesų tūkstančius metų ji ten gyvena ir kuriuos dabar yra pavergę, jeigu taip galima sakyti, kinai. mus informavo apie Blushit organizaciją. Ir jeigu jau bandome dirbti šiuo klausimu, tai reikėtų galbūt draugišką signalą pasiūsti kinams. Uigūrai, uigūrams dabar grėsia pavojus. Kinai turi suprasti, jog tokia didelė tauta kaip jų turi apsaugoti kitas į imperiją patenkančias tautas. Reikia saugoti kultūros paveldą bet kokią kainą. Mes norime, kad mūsų partneriai Kinijoje parodytų geros valios signalų, ženklų ir apsaugotų kultūrinį paveldą. Ačiū. Dabar pone Kretum. Ačiū. Aš manau, kad čia reikėtų daugia šalį paužiūrį taikyti. Nereikia į detalę susitelkti, reikia bendrą vaizdą matyti. Smurtas Kšindžiangė rodo, kad labai svarbu yra etninį dialogą plėtoti. Europos parlamento rezoliucijoje nereikėtų kalbėti apie kinų teisės, apie jų e, teisę ginti savo valstybę nuo islamo teroristų grėsmių. Ačiū, ponia Krečiu. Dabar ponia Oiland, vieną minutę. Uigūrija. Puikiai žinome, kad uigūrai susiduria su pavojumi ir gali tapti antroji Tibetu. Kinijos liaudės Respublika paskelbė, kad Kažgaro mieste vykdys reformą, kurios tikslas 85 procentus senamišio sunaikinti Kažgare. Tokie veiksmai turi būti stabdomi. ES privalo reikalauti, kad Kinijos liaudės Respublikos valdžia nesunaikintų šios, svarbios, šios svarbaus kultūros objekto ir senovinio šilko kelio. Junktinių tautų deklaracija, kur kalbama apie nacionalinių, etinių, religioninių, lingvistinių mažumų teisės bei Kinijos Respublikos konstitucijos nuostatų reikia laikytis. Ta, dar, ta privalo daryti Pekinas. Kinijos liaudės Respublika vis labiau ciniškai vertina etinės mažomas, tokias kaip uigūrai ir tibetiečiai. Tai yra kultūrinis genocidas vykstantis 21 amžiuje ir mes tikrai negalime su tuo taikstytis. Ačiū. Dėkoju. Ponas Paška, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, komisarė. Ofic oficialūs e, rateliai kin sluoksniai Kinijoje nepatenkinti, kai net yra paminimi, paminima senovinė kultūra. Ta senovinė kultūra šiuolaikinėje Kinijoje paliko daug kultūrinio paveldo ir uh, Augūrai yra viena didžiausių nacionalinių mažumų Kinijoje. Kiniečiai bando dominuoti jų teritorijoje jau tūkstantmečius, bet e, jiems nepavyko. Dėl to Kinijos administracija bando užgneušti kultūrinių tradicijų apraiškas ir tos apraiškos yra labai glaudžiai susijusios su kultūrinio paveldu ir Kažgaro miestu. Ofici of oficialūs Kinijos pareigūnai tarsi taiko filosofiją, tradicijų, istorijos filosofiją, tačiau tos tradicijos nėra vien tik tai jų tradicijos, tai yra ir kitų tautų, kitų mažumų tradicijos. E, Kinijos požiūris į Uigūrus, į Tibetą rodo, kad Kinijos administracija negali gerbti kitų tautų e, kultūros savo valstybėje. Taigi mes šiame parlamente turime įrodyti, kad mes gerbėme visus e, kultūrinio paveldo paminklus, įskaitant ir senovinį Kažgaro miestą. Ačiū. Um- Dėkuoju. Kiti dabar kalbėtojai. Pirmasis ponas Kelis, vienai minutai, prašom. Kašgaras yra miestas, kuriame gyvena 3,5 milijonai žmonių. Šiek tiek mažiau negu visoje Airijos Respublikoje. Jis arčiau Bagdado negu Pekino. Jis e, stovi prie būsio šilko kelio. E, tai yra viena iš įdomiausių musulmoniškosios architektūros teritorijų. Tai yra didžiulis turtas, niekas dėl to nebejoja. E, žinome, kad e, šis miestas gali nukentėti nuo žemės drebėjimų. Tokiu būdu e, būtų prarastas didžiulis turtas. Ką galime padaryti dėl to? Tikriausiai nedaug ką. Bet šiandieną kalbame apie vieną problemą, kuri yra labai svarbi, reikia raginti, kad šis miestas būtų įrašytas į UNESCO kultūrinį paveldą kaip e, šilko kelio miestas ir reikia užtikrinti, kad jis būtų išsaugotas ateičiai ir reikia raginti Kiniją imtis veiksmų, kad tai būtų padaryta. Dėkoju ponui Keli, dabar ponas Repo. Dėkoju, pirmininkė. Rezoliucijoje kalbama apie labai svarbų kultūrinį paveldą, taip pat ir tapatybės dalį uigūrų. E, Kažgaras yra vienas iš e, vertingiausių senovinių musulmonų miestų. Jis e, buvo įkurtas Han dinastijos Kinijoje. Tai buvo šilko kelio dalis. Šilko kelias, kaip žinia, jungia Europą ir Aziją. E, šis miestas nepaprastai aktualus kultūrinė prasme visam pasauliui. Taigi, turime imtis veiksmų, kurie leistų išsaugoti šį miestą būsimoms kartoms. Šis miestas yra susijęs su uigūrų kultūrinė įvairovė, o jo sunaikinimas yra Kinijos strategijos dalis. Mes turime skirti lėšų, kad e, šį miestą išsaugotume kaip kultūrinės tapatybės elementą. Dėkoju, ponė Repo, dabar spontaniškos diskusijos, ponė Makovei. Dėkoju ateities kartos priklauso nuo mūsų veiksmų šiandieną. Mes turime apsaugoti tokius svarbius e, miestus kaip Kažgaras, kuris labai svarbus e, musulmoniškai istorijai Kinijoje. E, Dabar Kinijos valdžia ketina sunaikinti 85 procentus Kažgaro senameščio, kad būtų pastatyti šio laikiški daugia aukščiai namai. Reikia sustabdyti griovimą, reikia, kad būtų parengtas toks e, vystimosi miesto planas, kuris išsaugotų Kažgaro senamesti. Reikia, kad šis, miest, šis miestas priklauso UNESCO programai. Kaip žinia, prie šios programos e, prisijungė Kinija 2005 metais ir Kinijos valdžia turi imtis veiksmų. Dėkoju dabar ponas Romeva Jurueda. Ačiū. Kultūrinis paveldas yra labai svarbus identiteto išsaugojimui, tai yra akivaizdu ir Europoje, ir Kinijoje, ir bet kur kitur. Kinai tai puikiai suvokia, tačiau mes matome, kaip jie naikina laisvavališkai tą paveldą, tai reiškia, jie naikina tą tapatybę, Tibete ir dabar tą patį daro Uigūrų bendruomenėje, Kažgaro mieste. Taigi labai svarbu, kad mes paaiškintume, kokia yra mūsų pozicija ir mes prašome, griežtai reikalaujame, kad Kinijos vyriausybė nedelsiant liautusi, naikinusi Kažgaro miestą ir kad būtų atlikti tyrimai dėl renovacijos metodų verta tą daryti. Vyriausybės patik, patikimumas yra išbandomas jos elgesio su mažumomis. Taigi labai svarbu, kad jie tinkamai pagal žmogaus teisės standartus elgtųsi su mažumomis, tokio, tokiomis kaip uigūrai. Ačiū. Ačiū. Ponui Romevui Rueda, dabar ponas Rubikas vieną minutę. Ačiū, ponia pirminkė. Manau, kad kultūra bei tapatybė turi būti tie dalykai, kuriuos turėtume atkreipti dėmesį. Labai svarbu yra suvokti savo tapatybę ir tai manoma padaryti tik tai per kultūrinį paveldą. Na, o kultūros paveldas yra pasaulinis dalykas. Kinai turėtų čia pademonstruoti gerą valią. Esame pasirašę susitarimą. Ir dabar kas dėl tiesioginių investicijų doleriai šioje šalyje, tai aš matau vieną galimybę galėtume ant svarstyklių būtent taip pastatyti ir paprašyti laikytis žmogaus teisų. Galbūt taip pasvertume svarstyklę į savo pusę. Ačiū. Dabar ponė Desaja vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pagrindinės mažumų teisės Kinijoje nėra gerbiamos, aš kalbu apie etninės mažumas. Kinijos komunistų partija neigia, neleidžia kažk kažkaro miestui dalyvauti konkurse ir gauti UNESCO kultūrinio paveldo statusą. Uždaromi kažkare kultūriniai centrai. Ir taip pat kažkaras nepatenka į Kinijos saugomų teritorijų sąrašą. Kinija tiesiog bando elgtis priešingai, jie bando nugriauti tradicinius miesto pastatus. ir nepalikti jų būsimoms kartoms. Tai yra žiaurus išpolis prieš kultūrinį paveldą, prieš uigūrų žmonių kultūrinį paveldą. Ir iš tiesų Kinija įrodo, kad nėra daugia kultūrė visuomenė. Dėkoju. Dank, Frau Ačiū, ponė Esaja. Dabar ponas Černetskis. Ar norite dėl darbo tvarkos taisyklių pasisakyti? Tiesiog norėjau pasisakyti, ponė pirmininkė, šiuo klausimu, jeigu galima. Negaliu dabar jums žodžio suteikti. Jūs e, parodėte, kad norite dėl darbo tvarkos kalbėti, bet dabar vyksta spontaniški pasisakymai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kažgaro istoriniam centrui, senameščiui kyla pavojus. Lygiai taip pat ir uigūrų tapatybė, tapatybei kyla grėsmė. Tokia griovimo politika prives prie šios e, tautos išnykimo. Kažkaro griovimas yra mažumų teisų pažeidimas juk tai yra Centrinės Azijos vienas iš geriausių islamo architektūros pavyzdžių. Galima juk būtų restauruoti e, šį miestą, kvartalą, gatves. Kodėlgi kinai to nedaro? Reikia kažkaro, kažkaro miesto senamestį įtraukti į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą ir reikia, kad kinai liautųsi jį greuti. Ačiū poniai Bacesku. Dauguma kalbėtojų, kalbėtojų laikėsi nustatyto laiko, tai dabar dar poniai Korolai ir poniai Černesku galiu suteikti žodį. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi Kiinan länsirajalla sijaitsee. Ačiū. Kažgaras yra Kinijos vakaruose ir ten gyvenantys žmonės sėkmingai laikėsi savo tradicijų, jas išsaugojo. Tai yra labai svarbus ir turistų traukos centras. Kinijos vyriausybė dėja yra pasiryžusi viską sukontroliuoti, kontroliuoti viską, kas vyksta. Ir kažgaro žmonių teisės turi būti išsaugo, aš, išsaugotos, nepaisant visų vykstančių dalykų. Turi būti pagerinama saugumo struktūra tą galima padaryti, bet tą galima padaryti nesunaikinus senamiešio. Netaip reikia užtikrinti saugumą. Taigi turime stabdyti tokius destrukcinius veiksmus ir turime išsaugoti šį labai nuostabų kultūrinį paveldą. Dėkui. Dėkoju, ponė Korhola. Ir paskutinis pagal šią procedūrą ponas Černeckis. Dėkuoju pirmininkė, ponios ir ponai. Atsiprašau, kad mano kūno kalba nebuvo pakankamai aiškiai. Aš norėjau dalyvauti diskusijoje, o ne pasisakyti dėl e, darbo tvarkos. Aš jūsų vietoje, aišku, būčiau irgi suteikęs poniai Basesku pirmai žodį, o tik po to man. Ir e, dabar noriu pasakyti apie Uigūrus. E, Europos parlamentas yra priėmęs rezoliuciją dėl jų diskriminavimo. Turėtume kalbėti apie šią problemą kitų e, persekiojamų mažumų kontekste. Pavyzdžiui, katalikai yra diskriminuojami Kinijoje labai rimtai. Yra Pavyzdžiui, Kinijoje privalomai statoto, statomos bažnyčios, kurių architektūra yra nepripažįstama e, katalikų bažnyčios. Dėkoju ponui Černeckiui. Dabar suteiksiu žodį apibendinti diskusijai komisarui Han. Dėkoju. Pirmininkė, kultūrinio paveldo išsaugojimas yra vienas iš svarbiausių dalykų, norint išsaugoti mažumų tradicijas, jų testinumą, gyvenimo būdą. Mm, kultūrinio turto griovimas labai kenkia paveldui, archeologiniai įvairoviai, bet ir tautoms apskritai. ES su dideliu susirūpinimu seka tai, kas vyksta e, senovinėme Kaškaro mieste. Kaškaras yra labai svarbus kaip kultūrinis centras uigūrų mažumai ir mes e, negalime to pamiršti. Kaškaras yra toks pat svarbus kaip uh, Jeruzalė žydams, musulmonams ir krikščionims. E, yra priimti dokumentai, kurie sako, kad kažkaro e, atstatymas, e, atnaudimas yra būtinas, kad miestas būtų apsaugotas nuo žalos per galimus žemės drebėjimus bet buvo išreikštas daug kartų susirūpinimas dėl to, kokie naudojami yra metodai. Dabar pagal planus gali atsitikti taip, kad su, bus sugriauta 85 procentai senovinių pastatų. Jau e, madrasa yra sugriauta, taip pat kiti svarbus kultūriniai e, objektai. Gali būti sugriauti ir tradiciniai gyvenamiai namai. Bijomasi, kad e, statinių griojimas tų statinių, kurie šimtmečiais buvo uigūrų kultūros dalis, gali labai neigiamai atsiliepti kultūrinio turto paveldo apsaugojimui ateityje. Reikėtų, kad kažkaras būtų paskelbtas UNESCO paveldo, kultūros paveldo dalimi. Kol kas Kinijos valdžia atsira, atsisako siekti šio. Uh, Mes turime e, kalbėti su Kinijos valdžia apie tai, kaip svarbu išsaugoti Kažgaro e, miestą ir e, apsaugoti kultūrą. Kinijos valdžia turi būti skatinama dirbti su UNESCO, kad būtų galima panaudoti geriausią praktiką atnaujinant Kažgaro miestą. Kinijos valdžia turėtų uh, užtikrinti tai, kad su gyventojais kažkaro bus konsultuojamosi dėl šio miesto ateities ir kad jų nuomonė e, bus, e, jų nuomonė bus atsižvelgta. Dėkoju. Gavome šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos. Dėl šių klausimų diskusijos baigtos ir perėsime prie balsavimų. Pirmiausiai balsuosime dėl.